tarti keletą žodžių, kadangi mes labai vėluojame, pasakysiu, kaip vyks klausimų valanda. Ir būsiu dėkinga, jeigu visi dabar atkreips dėmesį, taip pat ir komisijos nariai, kurie atsakinėsi klausimus. Kai dėl papildomų klausimų. Aš papildomus klausimus leisiu užduoti tik klausimų autoriams, nes laiko turime labai nedaug, kad galėtume aptarti visus klausimus. Taip pat prašysiu komisijos narių neskaityti mums ilgų esė, mes norime trumpo ir aiškaus atsakymo į pateiktus klausimus, o ne dialogo su klausimų autoriais. Mr. Lightfried. Ponas Lightfried, prašom. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Äh, ich, ich muss zugestehen, dass ich Ihre Argumentation im Hinblick auf. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Turiu pripažinti, jog visiškai suprantu Jūsų argumentus ir turint, äh, turint omenyje, kad vėluojame, uh, viskas yra aišku. Tačiau norėčiau pasakyti, kad tie, kurie nori pateikti klausimus, nėra atsakingi už tą vėlavimą. Norėčiau pasakyti, jog e, turiu pateikti, turėjau pateikti klausimą ir tarybai, tačiau e, klausimai tarybai buvo išbraukti iš darbo tvarkės ir tai yra labai e, nemalonu norėčiau, kad e, jūs pakeistumėt savo e, darbo, darbo taisyklės bent jau dėl šio dalyko. Jokios alternatyvos šį vakarą nėra, labai atsiprašau visų, tačiau turime aptarti, kaip galima greičiau, kuo daugiau klausimų. Todėl dirbsime būtent taip, man pačiai nėra tai labai malonu. Ir Visi žinome, kad imamasi žingsnių svarstant kitokią situaciją, kurioje mes atsidūrėme įsigaliojus Lisabonos sutarčiai kuo anksčiau ir greičiau tai atsitiks, tuo geriau mums visiems. Tačiau dabar Perikime prie pirmojo klausimo. Pirmasis klausimas jį pateikė ponia Blinkevičiūtė. Jis yra susijęs su pagrindų direktyva dėl minimalių pajamų Europos Sąjungoje. Jis yra skirtas komisarui Andor, prašom. Ačiū pirmininkė, gerbiami nariai. Žmonės dažnai teigia, kad visuomenę galime vertinti pagal tai, kaip jie elgėsi su silpniausiais savo nariais. Mes norėtume kuo labiau integruoti tokius žmonės į visuomenę, į darbo rinką. Komisija manom, kad čia svarbi priemonė galėtų būti minimalių pajamų programos. Taip apsaugotume tokius žmonės nuo skaudžiausių krizės pasiekmių. Komisija propaguoja aktyvę tokių žmonių įtraukti EPSCO išvados 2009 metais, 2008 metais numato tokią įtraukti, taip pat išteklių skirimą ir darbo rinkos panaudojimą. Komisija ragina pripažinti žmogaus teisės į tokį gyvenimą, kuris atitiktų žmogaus orumą ir į socialinės teisės. Ypač šis požiūris yra svarbus ekonominės krizės sąlygomis, tačiau reikia nuveikti dar daugiau. Europos komisija paskelbė komunikatą skirtą kovoti su socialinė skirtimi. Ir pagrindiniai principai, pagrindinės priemonės būtų tokios minima, minimalios pajamų programos, įskaitant ES instrumentus skirtus aktyviai socialiniai įtraukčiai. Ačiū toliau, ponia Blinkevičiūtė. Pone komisarė, už atsakymą, bet aš jo kaip ir negavau todėl kad mano klausimas buvo toks suformuluotas ar europos komisija nesiruošia inicijuoti pagrindų direktyvos dėl pakankamų minimalių pajamų užtikrinimo nes priešingu atveju mes tikrai neįveiksime skurdo net per kovos su skurdu metus praeitais metais jis e, išaugo atskirose valstybėse narėse ir kitas dalykas e, kadangi iš tikrųjų labai daug vyresnio amžiaus žmonių patenka į skurdą tai kokia būtų jūsų komisare nuomonė dėl to kad komisija inicijuotų vieningus kriterijus dėl minimalios pensijos europos sąjungos mastu vieningus kriterijus dėl minimalios pensijos? Uh, the commission has advocated minimum income and also minimum wage but we are speaking about member state competences member state responsibilities and and uh, the subsidiarity principle uh, comes to this discussion very strongly. E-, excuse me commissioner i am going to have to ask you uh, Pakartokite, prašau, savo pasisakymą, nes buvo techninių problemų. Gerai, aš pradėsiu iš naujo. Komisija iš tiesų pasisako už minimalias pajamas, minimalų darbo atlygį, tačiau tai yra valstybių narių atsakomybė. Ir labai svarbus yra subsidiarumo principas. Krizės laikotarpiu mes turime skirti ypatingą dėmesį labiausiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms, ypač toms, kurios liko be jokių pajamų, nes prarado darbą. Tačiau turime paraginti pačias valstybės narės ieškoti įvairių priemonių ir mano paminėtos priemonės yra tik tai vienas iš priemonių. E, erdvės iniciatyvai yra labai daug. Toliau, dėl vyresnio amžiaus žmonių skurdo. Tai labai sudėtingas klausimas. Čia reikia numatyti socialinės e, paslaugas, socialinę apsaugą, e, netgi įdarbinimą. Kitais metais bus vykdoma tam tikra kampanija ir vykdoma politika tokiuose srityse kaip sveikatos apsauga, mokymasis visą gyvenimą. Gerindami senyvo amžiaus žmonių gyvenimo sąlygas, E, ir socialinį įtraukti mes turėtume stengtis labiau įtraukti juos į darbo rinką, o iš to išplaukia ir kitos politikos. Ačiū, komisarė. Dabar kitas klausimas dėl energiją taupančių lempučių ir klausimas skirtas komisarui Otinger. Kai jūs būsite pasiruošęs atsakyti, komisarė. präsidentin frau abgeordnete koch merin meine damen und herren pone pirmininke pone koch merin ponios ir ponai parlamento nariai komisija perskaitė vokietijos aplinkosaugos e, biuro e, ataskaitą ir išnagrinėjo ją labai atidžiai techniniu požiūriu. Europos e, vadovų taryba yra prieimusi sprendimą šioje srityje, taip pat Europos parlamentas bei energetikos ministrų taryba. Ir parlamente, ir valstybėse narėse buvo ilgai diskutuota šio klausimu ir 2009 metais komisija pateikė eko dizaino direktyvą Ir tuomet buvo pereita nuo klasikinių elektros lempučių prie mažai energijos suvartojančių e, lempučių. 2009 metais, kaip sakiau, mes čia remiamės hipoteze, jog Europos e, šių produktų rinkoje e, parduodant naujo tipo e, lemputės 40 milijardų kWh turėtų būti sutaupyta, o tai reiškia apie 2 milijardus eurų sutaupytus. Kartu mes numatėme tam tikrus saugiklius šioje direktyvoje. Tai yra ir maksimalus gyvsidabrio kiekis tose lemputėse. Dešimtų metų rugsėjo mėnesį e, tas minimumas buvo dar sumažintas, todėl potencialus gyvsidabrio keliamas pavojus yra maksimaliai sumažintas. Informacijos pateikimas šito klausimu o tą informaciją pateikė Vokietijos e, e, federacinės aplinkosaugos biuras. E, buvo proga iš naujo išnagrinėti visą techninę literatūrą ir mokslinę komisiją, nagrinėjusi šios klausimus, padarė išvadą, jog rizika sveikatai, sprogos tokio tipo lemputei yra praktiškai neegzistuojanti atlikti tyrimai e, rodo, jog galbūt reikėtų dar atskirų tyrimų dėl e, poveikio vaikams. Ir mes pasistengsime, kaip galima greičiau ištirti šitos aspektus bei e, apibrėžti, kaip turi būti elgiamasi su tomis lemputėmis, galvojant apie, apie vaikus. Ir kaip galima greičiau pateiksime vertinimą šito klausimu. Apskritai, kalbant apie pasitikėjimą šiais produktais naujais, mes manome, jog direktyvos įgyvendinimas neturėtų keistis, tačiau mes parlamentui pateiksime informaciją apie tai, ar kas nors turėtų apskritai keistis ar ne, kuomet surinksime visą informaciją. Pone Kokmerin. Dėkuoju, pone Otingeri. Visa tai yra puiku ir gerai, kad vėl buvo kreiptas į, į mokslinį komitetą. Tačiau kaip paaiškinti Europos piliečiams, kad, kad ES įmasi tokių priemonių, kurios gali kelti tam tikrą pavojų vaikams. Aš ir mano kolega iš Austrijos keliam tą klausimą. Tai yra produktai, kurie kelia tam tikrą pavojų. Ir e, anksčiau jūs e, nedirbote šioje srityje. Tačiau galbūt būtų galima peržiūrėti E, jūsų klasikinių lempučių draudimo sprendimą. Atsakysiu štai, ką jums, ponė e, Kochmerin, perėjus prie lempučių e, suvartuojančių mažai energijos. Iš esmės nėra potencialaus pavojaus. Jūs kalbate apie tas lemputės, kuriuose yra tam tikras kiekis gypsidabrio. Ir aš e, norėčiau pasakyti, jog remiantis ekodizaino direktyva mes e, turėtume geriau informuoti Europos vartotojus apie LED technologiją, apie halogeninės technologijas ir tuomet mes daugiau galėsime uh, E, paaiškinti padėtį dėl energijos taupimo ir dėl poveikio aplinkai. Mes labai didelę svarbą teikiame šitiems aspektams. Iš tiesų gerai, kad jūs manėte, ponė Lightfried, bet nesuteiksiu Jums galimybės užduoti papildomą klausimą. Kitas klausimas, pono Morajas klausimas, susijęs su nusikaltimu aukų apsaugos priemonių paketais. Jis yra skirtas komisariai Reding, kai tik būsite pasirengusi komisarė. Pirmininkė, žinote, kad yra 30 milijonų žmonių Europoje, kurie tapo nusikaltimo, kurie yra tapę kas nusikaltimo aukomis. Turime užtikrinti nusikaltimų aukų teises ir pagalbą bei apsaugą jiems. Tai yra strateginis Europos komisijos prioritetas. Leiskite man pasinaudoti šią progą ir paminėti ponę Huge, kuri dirba, kad būtų užtikrintos didesnės teisės nusikaltimų aukoms. Ir aš turiu pasakyti, kad jos darbas turėtų mus visus įkvėpti ir taip pat padidinti mūsų piliečių pasitikėjimą teismų sistema. Mums yra reikalingas stipresnis abipusis pasitikėjimas, būtina užtikrinti nusikaltimo aukų teisės ne tik jų šalyje, bet ir užsienyje. Mums taip pat būtina pasirūpinti, kad mūsų teismų ir teisinė sistema nepamirštų nusikaltimų aukų. Dėl šios priežasties gegužės mėnesį Europos komisija pasiūlys išsamų priemonių paketą nusikaltimų aukoms, kurių tikslas yra užtikrinti teisės aukoms ir pagalbą joms. Nusikaltimų aukoms turi būti užtikrintos vienodos galimybės visose valstybėse narėse, nepriklausomai nuo jų kilmės šalies arba pilietybės. Taigi aš norėčiau, kad būtų pakeistas požiūris į nusikaltimų aukas, kad nebūtų padaryta teismo proceso metu didesnė žala nusikaltimų aukoms. Dabar labai konkrečiai Koksgi bus paketas? Pirmiausia, horizontali direktyva dėl nusikaltimų aukų baudžiamajame procese. Direktyva nustatys labai aiškias teisės, lengvai prieinama parama ir pagalba aukoms visose valstybėse narėse, vertimo paslaugas, taip pat bus numatyta kad e, nebūtų kontakto tarp aukos ir nusikaltelio, arba tas kontaktas būtų kuo mažesnis ir daugelis kitų dalykų. Kita. Aš pasiūlysiu reglamentą dėl abipusio civilinės teisės priemonių pripažinimo, kuris užtikrins galimybės taikyti priemonės visose valstybėse narėse. Ir čia kalbu apie apsaugos priemonės aukoms keliaujant į kitas valstybės narės. Taip pat bus pasiūlytas ir kitas dokumentas susijęs su nusikaltimo aukų apsauga. Taip pat siūlysime ir neteisinių priemonių. Bei pasiūlysime veiksmų planą dėl nusikaltimų aukų teisų stiprinimo. Ir imsimės priemonių, kad šie veiksmai būtų vykdomi per ateinančius metus. Ponas Muras. Praėjusią savaitę e, buvome sustikę, tačiau Megi yra viena iš nusikaltimų aukų. Aš kalbėjau su jūsų kabineto atstovais ir Tikiuosi, kad šis priemonių paketas atstatys pasitikėjimą ir sukurs pridinę vertę tiems asmenims, kurie nukenčia nuo nusikaltimų. Megi ir kitos nusikaltimų aukos sako, kad joms primtinos jūsų siūlomos priemonės, tačiau aukos norėtų, kad pagalba būtų koncentruota, kad būtų aukų pagalbos centras kuris būtų lengvai prieinamas, kad būtų teikiama pagalba areštinėje, policijos nuovadoje, ligoninėje. Būtent to prašo mūsų piliečiai. Taigi tai yra prašymas jums, kad jūsų pasiūlymas būtų kaip galima geresnis. Komisarė, prašom. Aš visiškai sutinku su jumis. Aukos iš tiesų ne visai dalyvauja šiame procese. Kai žiūriu į procedūrinės teisės, matau, kad žiūrime daugiausia į žmogų, kuris yra padaręs nusikaltimą ir mes rūpinamės to tariamai nusikaltusiojo teisėmis. Žinoma, Ir tą turime daryti, kadangi svarbiausia mūsų visuomenėje yra teisų užtikrinimas. Ir dažnai, kai aukos patenka į teismą, jos dar kartą nukenčia. Tai yra neteisinga, nesažininga. Tokiu būdu yra paminamos aukų teisės. Dėl šios priežasties tikiuosi, kad siūlomas priemonių paketas ne tik pakeis dabar egzistuojančius įstatymus, bet ir mūsų mentalitetą, kad teismuose, ligoninėse, kaip sakėte, policijos nuovadose būtų teikiama pagalba, specializuota pagalba aukoms. Tokia pat pagalba kaip ir kitiems asmenims. Ir tą būtina užtikrinti tarp valstybinių lygių aukoms atsiradus kitoje valstybėje narėje. Taigi aš tikiuosi, kad parlamentas padės Europos komisijai rengiant kokybiškus teisės aktus šioje srityje ir tikiuosi, kad mes tą padarysime kaip galima greičiau ir tikiuosi, kad procesas bus baigtas greitai ir sutarimas su taryba bus rastas greitai. Ačiū. Kitas klausimas, ponios Harkin klausimas ir jis yra skirtas komisijos nariui šiame. Tai jis yra susijęs su komisijos pasiūlymais dėl bendros konsoliduotos, konsoliduotos įmonių pelno mokesčio bazės. Prašom, komisarė, kai būsite pasirengęs. Corporate... Ačiū. Bendra mokesčių bazė šioje srityje yra svarbi iniciatyva šalinant vidaus rinkos kliūtis. Ši priemonė buvo numatyta tarybos iniciatyvoje. E, tai taip pat turėtų būti iniciatyva, kuri pašalins kliūtis įmonių konkurencingumui. Šiuo metu e, valstybių mokesčių priemonės skiriasi, todėl susidurime su per dideliais mokesčiais, su dvigubu apmokestinimu. Taip pat įmonėms tenka didelės išlaidos, stengiantis įvykdyti mokesčių įstatymus. Tai prieštarauja strategijos 2020 tikslams. Pasiekta rimtos pažangos techniškai stengiantis įgyveninti šios pasiūlymus. Tikslas yra sudaryti įmonėms sąlygas efektyviau veikti e, vidaus rinkoje. 16 kovo šitas pasiūlymas bus svarstamas komisarų ir aš esu įstikinęs, kad galutinis e, pasiūlymas prisidės prie geresnės verslo aplinkos ES. Pone Harking, dėkoju komisarė už atsakymą. Tris klausimus noriu užduoti, tikiuosi, kad atsakysite. Ar tikitės, norite, kad ši priemonė būtų savanoriška? Antra, kokiomis sąlygomis vidaus teismai gali prarasti jurisdikciją mokesčių klausimais? Ir trečia, aš tikiuosi, kad sukurta tam tikra formulė pagal kurią atsižvelgiama į mokesčio dalį sumokėtą kitoje valstybė narėje. Kokia analizė yra atlikta, stengiantis išsiaiškinti, kas pagal tą formulę laimės ir kas pralaimės? Komisarė, žodis jums. Na, aš trumpai atsakysiu dėl, ar, dėl to, ar mokesčių bazė bus privaloma ar ne. Taip atsakymas kad tai bus neprivaloma priemonė, savanoriškai pasirenkama priemonė. Įmonės pačios galės pasirinkti, ar šias taisyklės taikyti ar ne. Toliau, dėl vidaus nacionalinių teismų vaidmens. Pagal šią priemonę yra numatytos taip pat ir ginčių sprendimo taisyklės ir jos jokių būdų nepakirs nacionalinių teismų funkcijų ir jurisdikcijos. Taip pat yra numatyta formulė, pagal kurią bus atsižvelgta į skirtingose valstybėse sumokėtus mokesčius ir formulėje bus atsižvelgiama į pardavimus, į darbo jėgos pasiskirstimą ir turto pasiskirstimą, o darbo jėgos faktorius bus padalytas į du faktorius. Tai yra darbuotojų skaičius ir darbo užmokestis. Iš tiesų mes atlikome poveikio įvertinimą, kuris bus paskelbtas kartu su mūsų pasiūlymu. Esu įsitikinęs, kad pasiūlymas bus naudingas Europos verslo įmonėms, be kita ko ir Airijos įmonėms. Ačiū komisarė. Kai kurie nariai atėjo į salę šiek tiek vėliau ir galbūt jie nežino, kad mus nepaprastai spaudžia laikas, kad turime dirbti, kaip galėdami sparčiau, norime atsakyti į kaip galima daugiau klausimų, Papildomų klausimų neprimsime, išskyrus tik tai tuos klausimus, kur už, užduos jau pateiktų klausimų autoriai. Aišku, daug kas priklausys ir nuo komisijos atsakymų trukmės. Iki be 15.9 norėčiau, kad būtų atsakyta į Jensen, Papa Nikolau, Posel, Posel ir Kikau klausimus. Ponios Jensen klausimas ponui Šemetai. PVM išimtis taikoma žemės ūkio produktams Rumunijoje. Ačiū pirmininkė. Dėl PVM sukčiavimo atveju, parduodant tam tikrus žemės ūkio produktus, komisija palaiko nuolatinį ryšį su Rumunija, siekdama nustatyti patį tinkamiausią šios problemos sprendimo būdą. Vienas iš galimų būdų kovoti su vadinamuoju karuseliniu sukčiavimu būtų atvirkštinio apmokestinimo mechanizmo taikymas. Taikant šį mechanizmą, o tai nėra atleidimo schema, bus apmokestinami tiekimai, tačiau asmuo privalantis sumokėti PVM mokesčių inspekcijai bus netikėjęs, o pirkėjas apmokestinamasis asmuo pirkėjas yra apmokestinamasis asmuo, kuris turi visišką išskaitimo teisę. E, PVM bus deklaruojama ir atskaitoma pagal tą pačią PVM deklaraciją. E, abu pasiūlymai, ar gavėjas būtų galutinis vartotojas, jis galės atskaičiuoti uh, PVM. Todėl PVM vis dar išliks neutralus mokesčių mokėtojams ir nebus iškraipama konkurencija. Gavėjas gali tuo pat metu mokėti ir atskaityti tokią pačią sumą deklaracijoje. Todėl reikia panaikinti PVM mokėjimą mokesčių inspekcijoms. Dėl šios priežasties bus išvengta piktnaudžiavimo nemokant PVM. Ir PVM bus atskaitomas pas pirkėją. Žinoma, trūkumas yra toks, kad gali kilti tolesnė sukčiavimo rizika tolesnėme tiekimo grandinės etape. Todėl e, komisijos nuomonė tokia sistema turėtų būti taikoma žemės ūkio produktams, kurie paprastai yra parduodami per tarpininkus apmokestinamus asmenys ir nėra tiekiami galtiniams vartotojams. Bet kuriuo atveju e, tokia tvarka nukryps nuo įprastinių PVM taisyklių nustatytų PVM direktyvoje, Rumunijai turės e, būti suteikta išlyga taryboje remiantis šią direktyvą ir komisija vis dar šį klausimą svarsto. Dėkuoju dabar, pane Jensen. Ačiū, komisarė, nesu tikra, ar visas detalės supratau, vėliau galėsiu pasiaiškinti. Bet e, dabar pagal tą naują tvarką, kuri, kaip suprantu, yra sukurta išvengti sukčiavimo, yra štai kas atsirasti rimtų problemų tiems gamintojams, kurie yra iš kitų valstybių, bet yra investavę Rumunijoje ir patiria PVM išlaidų toje Rumunijoje, tačiau negali PVM susigražinti, nes trūksta kažkokių taisyklių. Ar komisija apsvarstė, kaip spręs tokią padėtį? Tai yra, kai gamintojai yra iš kitų valstybių narių, ir turi gamiklas ir Rumunijoje, ir kitose valstybėse narėse. Kaip išspręsti tą situaciją, kad tai yra kaip sudaryti sąlygas, kad gamintojai galėtų įtraukti PVM į apskaitą arba susigražinti tą PVM. Yeah, so I, uh, just would like to say that reverse... Na, atvirkštinių mokesčių mechanizmas nėra naujas mechanizmas, jis yra jau taikomas keliose valstybė narėse. Taip pat taikomas kai kuriuose valstybėse yra emisijų priekybos sistemos kontekste. Tokia mokesčių sistema numato, kad PVM surenkamas tiekimo grandinės pabaigoje, o ne kiekvienu tiekimo grandinės etapu. Aišku, mes visada įsiklausome į valstybių narių pageidavimus, prašymus pritaikyti atgrėžtinio mokesčio mechanizmą ir aiškinamės visus aspektus, atsižvelgiame į rinkos vertę, į iškraipimų, rinkos iškraipimų pavojų. Štai kodėl komisija automatiškai sprendimų nepriima. Pirmiausia, atliekame labai išsamų tyrimą ir tik tai po to teikiame siūlymą tarybai. Rumunijos situaciją mes tyriame jau daugiau kaip pusmetį, ieškome sprendimo, kaip spręsti tą problemą. Tai yra sukčiavimą Rumunijos žemės ūkija. Pirmininkė, klausimų valanda prasidėjo po pusės aštuonių ir daugeliui mano rinkėjų yra labai įdomus atsakymas į klausimą ir prašyčiau, kad komisarai būtų leisti atsakyti į mano klausimą. Tačiau komisijos atstovas paliko šią salę, nes aš jau pranešiau, kad papildomų klausimų negalėsiu leisti. Sunki buvo popietė, sunkus ir vakaras. Ir nežinau, ar mums pavyks atsakyti visus klausimus, mes stengiamės. Tačiau yra daugiau norinčių išgirsti atsakymus. Toliau Papa Nikolai klausimas dėl EBPO vadovo pareiškimo, dėl eurozonos valstybių skolos galimo restruktūrizavimo. Tai klausimas komisarui Rend. Prašom žodis jums. Uh, Pone pirmininkė, gerbėmi parlamentarai, komisija kartu su Europos centriniu banku ir TVF visai neseniai baigė trečiąjį ekonominio Graikijos persitvarkymo peržiūrą ir mūsų bendras su ECB ir TVF vertinimas yra dviejopas. Pirmiausia, pagal programą buvo, pasiekta, buvo siekiama tikslų, kita vertus išlieka ženklių iššūkių siekiant užtikrinti fiskalinį tvarumą reikia atstatyti konkurencingumą ir gyvybingą bankininkystės sektorių. Kai kuriuose srityse yra vėluojama dabar yra siekiama vidutinės trukmės tikslų. Kol kas yra rengiamos stambios reformos ir jas reikės įgyvendinti ateityje. Jų tikslas yra užtikrinti fiskalinį tvarumą ir ekonomikos atsigavimą. Bolt privatizavimo programa kaip teigia ministras pirmininkas Papandrėjo, bus e, taikoma. Vyriausybė išreiškė savo įsipareigojimą išplėtoti privatizavimo programą ir 50 milijardų eurų gauti iš privatizavimo veiklos iki 2015 metų. Skolos santyki tokiu būdu bus galima sumažinti 20 procentų nuo BVP per ateinančius penkerius metus. Be to, įsipareigojimas vykdyti privatizavimo programą padidins ekonomikos efektyvumą ir padės investicijoms bei eksportui. Dėl visų šių priežasčių e, vyriausybė yra aiškiai įsipareigojusi vykdyti privatizavimo programą. Taip pat yra pasirengusi kovoti su atitinkamais interesais. Šių programų vykdymas yra labai svarbus siekiant e, kritinių tikslų ir panaudojant visą esamą potencialą Graikijoje. Todėl komisija skatina Graikiją imtis vykdyti privatizavimo programos. EBPO e generalinis sekretorius padarė pareiškimą, e, kuriame buvo sakoma, kad 2011 metai yra svarbus Graikijai atstatant patikimumą. Graikija turintis veiksmų, kad situacija per ateinančius metus pagerėtų. Institucijos siekia fiskalinių tikslų ir vykdo vidutinio laikotarpio strategijas. Be to, Graikija turi pasiekti lūžio tašką vykdydama struktūrinės reformas per ateinančius mėnesius. Tokios programos turėtų padidinti tiek investuotojų, tiek piliečių pasitikėjimą. Taikant visas šias politikos priemonės, siekiant fiskalinių tikslų ir privatizavimo programos vykdymo. bei taikant kitas priemonės susijusias su skola bus sprendžiamas kovos restruktūrizavimo klausimas. Dėkuoju ponui komisarui, dabar ponas Papa Nikolau. Monio με την Ελλάδα, το οποίο προέβλεπε αποπληρωμή τους... Pernai metais Graikijoje buvo numatyta, jog per 3,5 metų Graikija paskolas gražin. Šiandien jūs e, sakote, kad viskas turi būti atidėta 7 metams. Tai reiškia, čia iškyla matematinių apskaičiavimo problemų. Ir buvo nuspręsta, jog Graikijos patikimumo reitingas dabar panašus kaip e, Angolos. Tad e, ką reikia dabar daryti? Ar reikia ištęsti gražinimo laikotarpį, ar reikia sumažinti e, palūkanas? Mes sakėm, jau tas memorandumas turi būti pakeistas, reikia persiderėti jo, ar, ar Graikija turi imtis kokiu nors ekonominiu priemoniu, ką Graikija konkrečiai turi padaryti. And, uh, the... Ačiū ponė pirmininkė. Esminis dalykas ir būtina sąlyga yra laikytis fiskalinio konsolidavimo tikslų. Taip pat būtina tęsti struktūrinės reformas pagal patvirtintą memorandumą. Ankstesnėme pasisakymę sakiau, kad Graikija pradės vykdyti labai ambicingą plataus užmojo privatizavimo programą, o tai sumažins e, našto, skolos naštą. Tai yra labai svarbu, kadangi ES kovo mėnesį spręs dėl išsamios e, strategijos, kuomet valstybės narės nagrinės e, skolos tvarumo klausimą ir aš galiu tik taip paraginti valstybės narės peržiūrėti e, su tokiomis paskolomis susijusių kašto politiką. Ačiū komisijos nariui. Dabar perėsime prie pono posel klausimo. Jis buvo skirtas komisarui Degucht. Dėl darbo tvarkos. Klausimo valanda. Nuo 7.30 iki 8.30 turėjo trukti. Jūs nusprendėte, kad ankstesnės diskusijos vyks ilgiau. Iš tiesų tai yra vienintelė galimybė, viena iš nedaugelio galimybių klausti klausimus komisijai. Airija išgyvena krizę. Mano kolegos ponas Mitchell ir aš esame pateikę klausimus. Iš tiesų tai yra svarbus klausimas. Kas nusprendžia, kad 20 minučių sesija yra trumpinama iki 8,5 minutės. Pirmininkė, aš ketinau padaryti pareiškimą prieš suteikdama žodį komisijos nariui. Tikėkite manimi, aš taip pat esu pasipiktinusi, man nepatinka dirbti tokiamis sąlygomis, tenka nuvilti daugybę parlamentarų, e, komisarai turi laukti, Aš norėčiau, kad jūs šiuo klausimu kreiptumėtės į savo frakcijų vadovus. Iš tiesų, frakcijų vadovai tvirtina darbo tvarkę ir mes susidurėme kas savaitę, kiekvieno plenarinio posėdžio metu su tokia pačia problema. Neturime pakankamai laiko klausimų komisijai valandai. Tas pats pasakytina ir apie klausimų tarybai valandą. Aš savo požiūrį esu išsakiusi gana aiškiai jau anksčiau, taigi raginu jūs kreiptis į frakcijų vadovus ir išsakyti savo nuomonę. Iš tiesų, kai aš perimu pirmininkavimą sesijai, aš susiduriu su daugybė dar neaptartų klausimų. Ačiū. Tačiau kas nusprendė, kad šiame tai komisarų šiame tai galima tris klausimus užduoti, o ponui Ren tik tai vieną klausimą. Kodėl vienam komisarui daug klausimų, o kitam komisarui tik vienas klausimas užduodamas? To nesuprantu. Pirmininkė, na, ponui Šemetai perkeliau klausimą, kuris buvo skirtas komisarui Degucht. Aš labai apgalėstauju, bet tokia procedūra. Ponas Ren yra labai supratingas komisaras ir nebejoju, kad jisai, išeidamas iš salės, skirs jums laiko galėsite pakalbėti. Toks vienintelis sprendimas, nors jis tikrai nėra idealus. 23, 24 ir 25 klausimai yra pateikti mūsų trijų narių. Aš tikiuosi, kad komisaras gali juos sugrupuoti kartu. Ar negalėtume šiek tiek e, užtęsti klausimų valandą ir įsibrauti į būsimo klausimo laiką? Pirmininkė, ne, mes to negalime padaryti, negalime įsiveršti į kitos sesijos klausimą, e, laiką, nes turime atsakyti į ponios Tikau, į pono Poselt klausimus ir jūsų klausimai būtų buvę paskutiniai, tačiau jiems neužteko laiko, netgi pono posalt klausimų nelabai yra laiko. Taip atsitiko ir aš labai apgailestauju ir pykstu dėl to, bet tokia situacija nuolat kartojasi visą dieną. Darbo tvarkė atsilieka ir man tai nepatinka. Taigi, dabar klausimas, kuris buvo užduotas komisarui Degucht, jie atsakys ponas Šemeta. Apgalėstauju. Ir tai paskutinis klausimas. Ir atsiprašau komisarų, kad turi klausytis mūsų vidinių ginčių. Ačiū pirmininkė. Pasaulio finansų ir ekonomikos krizė neigiamai įtakojo dvišalę prekybę tarp ES ir rytinių partnerių. Bendra prekyba nuo 2008 iki 2010 metų sumažėjo 20 procentų. Rytų partnerystę mes pradėjome vykdyti, kai krizė jau buvo įsisiubavusi. Buvo paskelbta apie partnerystę 2009 metų gegužės 7 dienos aukščiausio lygio sustikime. Buvo sukurta struktūra, E, tam tikros daugiašalės platformos ir rytų partnerystė buvo pernelyg silpna, pernelyg jauna, kad sušvelnintų krizės smūgius. Jodosios jūros sinergija ir prekyba su ES nepavyko, nes Jodosios jūros partnerystė nėra skirta grinai prekybai. Pietų Kaukazo šalis nevaidino rimto vaidmens, plėtojant prekybą su ES, ruošiantis būsimoms dėryboms dėl dvišalių išsamių prekybos e, santykių vykdomos su Gruzija ir Armenija. Ir taip pat šiuo metu yra atnaujinamas e, partnerystės ir bendarbiavimo sustarimas su Azerbaidžianu. Ačiū komisarui, toliau ponas Poselt. Dėkuoju už tokį tikslų atsakymą. Labai trumpai. Ar jūs numatote, kad e, prekyba su pietų Kaukazo šalimis e, intensyvės, galvojant apie santykius su tomis valstybėmis ir galvojant apie energetinius aspektus? Komisarė, prašom. Ačiū. Aš jau atsakymę sakiau, kad dirbame tuo klausimu. Tai yra kurti išsame prekybos e, zoną ir mes pateiksime toms šalims rekomendacijas, ką jos turėtų nuveikti, kad mes galėtume pradėti darybas dėl tokių priekybos sustarimų. Tie susitarimai bus pakankamai ambicingi, su sąlyga, kad tos šalis tinkamai pasiruoš. Kai kurios iš tų šalių tikrai dirba rimtai nusiteikusios, taigi perspektyvų e, sustiprinti prekybinius ryšius tikrai yra. Kas kroli? ponas Kroliui. Pirmininkė, aš laukiau, kol bus atsakyta į klausimus. Aš, kaip ir dalis mūsų kolegų, kolegų norėčiau oficialiai pareikšti, kad mes bloginame kai kurių parlamento narių galimybę kalbėti. Apgalėstauju, kad jūs atsidūrėte tokioje padėtyje. Tačiau tai ne vien frakcijų vadovų kalti, nes pirmininkai taip pat yra atsakingi už tai, kad darbo tvarkė vėluoja. Galbūt jūs biure su vis, vicepirmininkais turėtumėt susitarti, kad klausimų valanda yra šventas dalykas. Ir kad klausimų valandos laikas turėtų būti išlaikomas. Aš tikiuosi, kad jūs biure aptarsite tai su kolegomis. Ačiū, ponas Krolė, aš aptarsiu tai su frakcijų vadovais, nes būtent čia yra problema, kai pirmininkų suėga nustato darbo tvarkė. Į darbo tvarkę sukišama per nelik daug klausimų ir tik po to skiriama laiko klausimų valandai. Jūs esate teisus, sakydamas, kad reikia nubrėžti aiškias ribas kad nebūtų pažeidžiamas tas laikas skirtas užduoti klausimus komisijai arba tarybai. Ir iš tiesų aš rytoj iš pat ryto rašysiu elektroninį laišką tuo klausimu. Pone Tikau. Mai devreme ați spus că se va ajunge la întrebarea... Ačiū, pane pirmininkė. Jūs anksčiau sakėte, kad bus atsakyta ir mano pateiktą klausimą. Jis buvo skirtas pono Degucht. Tačiau komisaras jau išvyko, aš vis dar čia, tikėjausi susilaukti atsakymo. Ir nemanau, kad buvo laikytasi tinkamos procedūros. Pone Tikau, tikrai norėjau, kad būtų atsakyta jūsų klausimą, tačiau mus varžo laikas, turėjome baigti šią dalį be 15.9. Nespėjome, aš tikrai apgailestauju. stauju. Man pačiai nepatinka ta padėtis, į kurią mes esame įstumti. Daugiau nieko šiandien negalėjau padaryti, negalėjau padaryti taip, kad būtų atsakyta į daugiau klausimų. Sutrumpinau papildomų klausimų sąrašą, bet ir tai nepadėjo. Atsiprašau, kad dėl laiko stygiaus nebuvo atsakyta į jūsų ir kitų kolegų klausimus. Į tuos klausimus bus atsakyta raštu. Posėdis yra baigiamas kitas e, prasidės 9 val.